Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ganz herzlich. Mėly kolegos, ponios ir ponai, norėčiau šiltai pasveikinti e, kandidatą į komisarus, e, pana Ševčiovič, kuris atvyko pas mus į klausimus šią popietę. Mm, jis bus atsakingas už transportą ir mm, kosminę erdvę. Taigi, Šių klausimų tikslas yra mm, parlamentui išsiaiškinti, kiek kandidatas į komisarus turi mm, žinių ir kiek yra, yra nepriklausomas asmeniškai, kokios yra jo kompetencijos būsimai atsakomybės rytyje. Įtrė komiteto nariai, pramonės komiteto nariai taip pat dalyvauja šiuose klausimuose, nes kadangi komisijos narys bus atsakingas už kosminę erdvę, tai įtrė komitetų irgi aktualu. Ponas Šepčiovič pateikė savo atsakymus į klausimus raštu ir visi parlamento nariai gavo šiuos atsakymus visomis kalbomis. Mes labai dėkojame už tai Prieš suteikdamas žodį e, kandidatui komisarus, aš norėčiau dar tarti keletą žodžių apie procedūrą. E, klausimai bus užduodami ping-pongo metodu, tai yra bus užduotas klausimas ir pateiktas atsakymas iš karto yra planuojami du e, klausimų raundai. Visų pirma, koordinatoriai turės po penkias minutės kiekvienas. Toliau antras raundas jau bus visiems parlamentarams. Čia bus skirta po tris minutės klausimai atsakymai. Laikrodis ekrane skaičiuos einantį laiką ir noriu priminti, kad e, tikrai laikas bus trumpas skirtas ir kai tik tai matysiu, kad nesilaikote pasisakymo laiko, aš iš karto jūs nutrauksiu ir paskirtajam kandidatui komisarus tą patį sakau, labai prašau laikytis pasisakymo laiko. Taigi, pirmame klausimų atsakymų raunde kiekvienam koordinatoriui bus skirta po penkias minutės. Tai reiškia, kad jų klausimas negali trukti daugiau kaip dvi minutės, o tada komisaro paprašysime iš karto atsakyti. Jo atsakymas neturėtų trukti ilgiau kaip tris minutės. Tai labai prašau turėti tai omenyje. Kuo ilgesnis bus jūsų klausimas, tuo mažiau liks laiko komisarui į jį atsakyti. Mes žinome, kad. Uh, glaustumas yra išminties esmė, taigi prašau laikytis laiko. Jūs galėsite pateikti papildomą klausimą, jeigu bus laiko. Mm, tada komisaras galės atsakyti į tą papildomą klausimą, tačiau papildomas klausimas turi būti ta pačia tema kaip ir pagrindinis klausimas. Jeigu papildomas klausimas bus užduodamas kita tema, aš dėja turėsiu įsikišti kaip pirmininkas ir nutraukti koordinatorių. Antrame raunde bus skiriama po 3 minutės kiekvienam klausiančiam parlamento nariui ir atsakymui. Taigi vėlgi prašyčiau turėti omenyje, kuo trumpesnis bus jūsų klausimas, tuo daugiau liks laiko komisijos nariui į jį atsakyti. Šiame antrame raunde suteiksiu parlamentarams galimybę užduoti papildomą klausimą tik tuomet, jeigu iš tų trijų minučių bent viena pilna minutė bus likusi. Taip pat noriu pasakyti, kad yra vertimas į visas oficialias kalbas, taigi visi pasisakantieji gali kalbėti savo gimtomis kalbomis. Ir komisijos narys taip pat gali atsakinėti savo gimtąją kalbą, tačiau nepamirškite, kad yra vertimas, tad nekalbėkite per nelyg greitai tam, kad visą tai, ką jūs pasakysite, galėtų būti išversta. Šie klausimai yra transliuojami internetu tiesiogiai per parlamento svetainę, taip pat galima juos vėliau mm, įsirašyti ir pažiūrėti. Taip pat galima ir per Twitterį sekti kas vyksta čia. Taigi, dabar po šios įžangos aš iš karto noriu suteikti paskirtam kandidatui į komisijos narius e, Maras Šepčevit žodį. Jis turi e, nedaugiau kaip 15 minučių savo įžangos žodžių. Mes labai džiaugiamės, kad jūs atėjote pas mus, kad galėsite pakalbėti apie judumo ateitį Europoje. Jeigu mes norime, kad Europa auktų, klestėtų, mums reikia judumo ir tai reikia už